Bene, cominciamo subito i nostri lavori anche perché abbiamo. Pradėkime darbus. Kadangi turime tik pusantros valandos, mūsų vis tiek laukia svarbios diskusijos, taigi nedėlzami pradėkime posėdį. Dėkuoju visiems, kad atvykote. Pirmiausia, noriu padėkoti taip pat komiteto pirmininkui Simpsonui bei transporto ir turizmo komiteto nariams už tai, kad atvyko į bendrąjį posėdį, įtrė ir tran komitetų. Pabandysime įsigilinti šiandien į kai kurios svarbus klausimus. Žinote, kad šis posėdis rengiamas dėl to, kad komitetų pirmininkai pagal darbo tvarkos taisyklės susitarė surenkti šį bendrą posėdį. Aš pirmininkausiu jam šiandien, tačiau ponas Simpsonas, transporto turizmo komiteto pirmininkas, gali kalbėti, kada tik panorėjęs. 743 pakeitimai buvo pateikti ir jums e, taip pat išdalinti trys pranešimai, kuriuos svarstysime šiandien. Balsuosime lapčio 27 dieną dėl šių pranešimų. Mas Simpsonai, ar norėtumėte kalbėti? Ne. Tuomet e, norėčiau iškart pereiti prie darbų ir suteiksiu žodį penkioms minutėms e, pirmai pranešėjai, ponė Ajalai Sender. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi, dėl to, kad susikloščius įvairioms skirtingoms aplinkybėms galiu dalyvauti šiame posėdyje. Aišku, bendrus posėdžius renkti yra pakankamai sudėtinga, taigi mes bandėme į viską pažiūrėti lankščiai. Trys pranešėjai susitarė dėl to, kad ta svarbi tema Europos infrastruktūros tinklų priemonė e, Connecting Europe. Mes pagidavome, kad ji būtų svarstoma rytoj tačiau dėja nepavyko dėl to susitarti ir aš tikiuosi, kad ateities sekretariatas sugebės geriau suorganizuoti darbus tam, kad parlamento nariams būtų patogiau, nes visuomet susidūrėme anksčiau problemų teikdami atitinkamus pasiūlymus, tačiau labai tikiuosi, kad Kita kartą sekretariatas sugebės labiau atsižvelgti į mūsų pageidavimus ir palengvins darbus pranešėjams. Taigi dabar apie Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Po paskutinio bendro komiteto posėdžio pirmininkaujantis Kipras pateikė atinkamus pasiūlymus dėl biudžeto, kuriems negalėjome pritarti. Ypač šiai Dėl šios finansinės priemonės po to, kai buvo paskelbtos bendros deklaracijos, siek, kuriamis siekiama skatinti ekonomikos augimą ir užimtumą ir taip kovoti su krize, į kurią esame patekę. Nepaisant visų šių aplinkybių, pirmininkaujantis Kipras pateikė pasiūlymą dėl šios priemonės, kuris šiaip jau turėtų būti viena iš pagrindinių ramščių, siekiant anksčiau užsibrėžtų tikslų, tačiau finansavimas šią priemonę yra numatytas pakankamai kuklus ir todėl mes negalime pritarti atitinkamam pirmininkaujančio Kipro pasiūlymui ir turime gražinti šį pirmininkaujančių šalies pasiūlymą, kadangi finansavimo apkarpimas mums yra nepriimtinas. Jeigu taryba nori smarkiai mažinti finansavimo apimtis, mes turėtume iš esmės peržiūrėti finansuojamų projektų sąrašą, jį galbūt iš naujo parengti, nes dabartiniais tarybos pasiūlymais yra labai smarkiai apribojami mūsų užmojai. Mes pasakome už tai, kad finansavimas būtų didesnis. Dėl pakeitimų galiu pasakyti, kad kai kurie iš jų yra pakankamai radikalūs, kuris bandoma interpretuoti pasiūlymus daug platesnių mastų, siekiant e, įtraukti daugiau e, sričių į priemonės galiojimo apriepti. Kalbant apie globalinių tinklų finansavimą ir pasiūlymą 5 procentais jį padidinti, nuomonės dėl to skiriasi. Tačiau aš manau, kad toks pasiūlymas gali tikėtis tik tai ribotos sėkmės arba pritarimo, kalbant apie airijos pasiūlymus dėl uždarų infrastruktūros tinklų veikiančių salose ir turinčių nemažai silpnų vietų, nemažai spragų susijusių su vairiomis e, tinklų jungtimis. Tai dėl to pakeitimo taip pat reikėtų jį plačiau apsvarstyti, kadangi jam prireiktų nemažai papildomų finansinių išteklių. Tačiau turime nepamiršti, kad uh, Šią priemonę yra siunčiamas taip pat ir politinis signalas, aš apie tai kalbėjau su, su mūsų pasiūlymus e, palaikančiais parlamentarais dėl naujoviškų technologijų ir inovacijų. Puikiai suprantu parlamentarų siekius e, finansuoti pakankamai plačiu mastu technologinių naujovių taikymą, tačiau Tai būtų galima atlikti pasitelkus programą Horizontas 2020 ir galbūt būtų galima čia užtikrinti tam tikrą sąveiką tarp minėtos programos ir šios priemonės. Kalbant apie apsaugą nuo triukšmo, Vokietijos parlamentarai teikia atitinkamus pasiūlymus daugiau dėmesio skirti ir finansinių išteklių riedmenims. Tačiau čia, manau, reikėtų pasitelkti šiam pasiūlymui finansuoti kitą finansinę priemonę, nes e, šie pasiūlymai susiję labiau su infrastruktūros projektais. Mums yra svarbu užtikrinti kofinansavimą, taip pat ir su infrastruktūros projektais, bendradarbiaujant, kalbant apie procentinės dalis jūrų magistralėms siūloma padidinti finansavimą. Ta klausimą būtų galima svarstyti, ginčytis, tačiau iš esmės būtų galima pritarti dėl sangaudos fondų lėšų panaudojimo teikiamas kompromisinis pasiūlymas, kuriuo einama tinkama linkme. Aš manau, kad tai būtų atsižvelgiama ne tik iš naujų valstybių narių interesus, tačiau taip pat ir kolegų dirbančių regionų plėtros komitete interesai nenukentėtų. Aš nemanau, kad atsirastų kokiu nors grėsmių dėl to, jei paliktume galioti valstybėse narėse taikoma tvarka ir e, formulės tam, kad e, jos galėtų gyveninti savo pradėtus projektus, kad būtų galima geriau pasidalinti riziką, geriau derinti tarpusavyje e, veiksmus ir finansuoti tuos projektus, kuriais būtų pasiekiama didžiausia pridėtinė vertė Europos mastu. Taigi svarbu čia užtikrinti saveikumą, ponė pirmininkė, ir um, taip pat noriu kaip įdėmėsi į tai, kad komisijoje yra labai sudėtinga dėl kai kurių projektų sustarti atskiriems generaliniams direktoratams, tačiau siekiant užtikrinti tinkamesnę biudžeto sandarą reikia didesnio saveikumo tarp energetikos, finansų ir kitų sektorių. Ačiū ponui Rikė dabar žodis. Rikė. Ačiū ponė pirmininkė. Pamėginsiu trumpai kalbėti, nekartodamas to, kas jau buvo paminėta. Manau, kad uh, Visi, kurie teikia pakeitimus, daugiausiai dėmesio e, skiria Europos pridėtiniai vertai ir ekonomikos augimo siekiui. Ir manau, kad e, Europos infrastruktūros tinklų priemonė galėtų labiausiai paskatinti ekonomiką ir ūkio augimą. Taip pat reikėtų atsižvelgti į struktūrinius aspektus, aplinkos sauginius bei projektų gyvenimo greitį. Keletą žodžių apie Kipro pasiūlymą dėl biudžeto. Kalbant apie energetikos ir e, telekomunikacijų sritį, mes esame patenkinti teikiamis pasiūlymais 2,5 milijardo plus 7 milijardai sanglos fondų. E, iš viso tai sudarytų 15 milijardų eurų kartu su kitais finansiniais ištekliais ir tai nereikštų <clears throat> jokio papildomo finansavimo. Nuo 2006 iki 2020 metų e, palyginti, kas buvo numatyta anksčiau, tai Kipro pasiūlymų e, daugiau lėšų nebūtų numatoma e, ir todėl šis pasiūlymas yra ne tik taisytinas, jis apskritai yra neprimtinas ir apie jį neverta net diskutuoti. Kalbant apie kitus e, specifinius aspektus, e, Ines minėjo sągaudos fondą. Manau, kad e, mums yra siūlomas kompromisas, kuriuo atsižvelgiama į nacionalinius interesus, į centralizuotą valdymą. Todėl šis pasiūlymas yra priimtinas, kalbant apie jūrų magistrales. Savame suprantama, kad e, tokiu būdu nukentės sausumos keliai, jeigu bus daugiau teikiama finansavimo jūrų magistralėms. Kalbant apie tai, kad sprendimus dėl šių klausimų turės bendro sprendimo prieimimo tvarka priimti taryba ir parlamentas kartu, reikia nepamiršti regioninio ligmens ir su juo susijusių problemų siekiant e, supaprastinti galiojančias procedūras ir nepasirinkti dokumento, tokio dokumento teksto, kuris būtų per sudėtingas interpretuoti. Ir e, mes e, manome, kad finansavimą reikėtų numatyti tokį, kokį siūlome mes, o ne tokį, kokį siūlo taryba, nes e, tokiu būdu jis liktų tik simbolinis. Kalbant apie e, papildomą įrangą susijusią su saugumo užtikrinimu, e, triukšmo mažinimu, riedmenimis ir kita įranga visiems šiems projektams praktiškai nenumatomas joks papildomas finansavimas ir mes negalime priimti atitinkamų sprendimų dėl finansinių lėšų panaudojimo ir šiandien kalbėjau apie 30 milijardų eurų. E, Cezar e, programai Tačiau, kaip jau minėjau, tai nepriklauso mūsų galiojimo sryčiai, tačiau mes e, galime dalyvauti kaip partneriai atitinkamuose diskusijose. Taip pat reikia pabrėžti, kad valstybės narės e, siekia skirtingų tikslų, ypat geležinkelių infrastruktūros plėtros srityje ir todėl e, Čia reikia laukti tolesnių diskusijų ir tos diskusijos gali būti pakankamai sėtingos. Kalbant apie priedus, norėčiau atkreipti dėmesį į būtinybę laikytis nustatytų kriterijų ir e, dėl e, atkreipti dėmesį į transporto koridorių kūriamą e, prietinę vertę Europos mastu pateikti pasiūlymai yra pakankamai nutolę nuo realybės. Taip pat reikia paminėti, kad galima pasitelkti ir kitus finansavimo šaltinius globalaus masto projektams. rispetto di Dėkuoju ponui Rikiai, dėkuoju, kad laikėtės skirto atsisakymui laiko. Suteiksime žodį dabar poniai Valian. Dėkuoju, ponė pirminkė. Visų pirma, noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir parlamento nariams, kurie prisidėjo prie šio pranešimų teksto tobulinimo. Gavome apie beveik 600 įvairiausių pakeitimų ir tai, žinoma, buvo pravartu mūsų diskusijose. Žiūrėdami iš įtrė požiūrio taško, džiaugiamės matydami, e, kad išryškėja daugiau ar mažiau vienodas požiūris į tuos tris sektorius. Kalbant apie Kipro pateiktą pasiūlymą, kaip sakė mano kolegos, tas pasiūlymas mums nėra primtinas, nes praktiškai biudžetas apkarpamas maždaug 40 procentų. Suprantame, kad krizės metu išteklių trūksta, Tačiau e, mes neturime elgtis taip, kad patektume į nesibaigiantį, nesibaigiantį taupimą. Ir todėl e, mūsų lyderiai ir politikai turėtų stengti skatinti augimą ir ištrūkti iš recesijos. E, kaip ir kolegos, e, mes stipriai remiame komisijos pirminį pasiūlymą dėl 50 e, milijardų eurų. Mums atrodo, kad tai yra būtinas skaičius, jeigu norime mūsų infrastruktūrą modernizuoti. E, ir įtrėje, ir e, biudžeto, ir apskritai parlamente yra kolegų, kurie laikosi būtent tokios pozicijos. Žinoma, reikia užtikrinti, kad tas nauj, nau, ta naujoji priemonė būtų kuo veiksmingiau naudojama. Kai išteklių yra nedaug, mes turime ieškoti svertinio e, poveikio, kuris leistų mums e, pritraukti privatų ir kitą viešąjį kapitalą. Mes manytume, kad 80 procentų to biudžeto turėtų būti skiriama bendro interesą projektams. E, toks yra mūsų požiūris e, ir šešėliniai pranešėjai mūsų komitete pritarė tokiam pasiūlymui Kalbama apie e, procentinę dalį maždaug nuo 60 iki 90 procentų ir esu e, tikra, kad mums pavyks pasiekti kompromisą čia. Kalbant apie plačiajuosti ryšį, panios Trotman ir e, kitų pasiūlymai e, yra skirti tam, kad sutelkti dėmesį finansavimą iš e, naujųjų finansinių priemonių. Tokie projektai kaip e, Europeana, horizontalūs prioritetai turėtų būti subsidijuojami e, per tikslinės subsidijas Kai kalbama apie darbus e, energetikos sektorija, tai bendro finansavimo e, norma turėtų būti 30-50 procentų. E, tiek energetikos ir telekomunikacijų sektoriuje turėtume užtikrinti, kad rinka išliktų proceso pagrindinė širdimi ir e, kad reikia vengti rinkos iškraipimo. E, kalbant apie struktūrinius ir sanglaudos fondus, tai reikia priminti, kad jie buvo sukurti kaip e, augimas skatinančios priemonės. Šiuo metu kalbame apie finansavimo paradigmos poslinkį, truputį kitą kryptimį. E, mūsų laukia e, kietos darybos dėl biudžeto ir jeigu ištekliai bus nukarpyti, mums e, teks daryti politinius pasirinkimus dėl to, ką norime finansuoti. Kitaip EITP gali likti tik tai žodžiais. Energetikos sektoriuje mums reikia labai aiškiai pasirinkti, ar E, visas e, tris prioritetinės rytis e, finansuosime ar pasirinksime kiekvienam regionui po vieną prioritetą. Kalbant apie sutarčių skirimo kriterijus, tai čia teks tuos dalykus įtraukti į komisijos daugiametę programą. Pasirinkimai nebus lengvi, bet mes turime juos daryti, užtikrindami kuo veiksmingesnį esamų išteklių panaudojimą. Ir aš laukiu geros diskusijos šiais klausimais. Dėkoju. Dabar biudžeto komiteto atstovas, pranešėjas ponas Ferm. Trys minutės. E, pirmiausia, paminėsiu Kipro e, pirmininkiančios valstybės pasiūlymą. Kelios kolegos jau apie tai kalbėjo. E, nesileisiu į smulkmenas, tik pasakysiu, kad kuo labiau karpysime biudžetą, tuo bus sunkiau turėti gerą biudžetą. Nes visi e, linksta išlaikyti jau dabar e, esančius asignavimus. Bet kas apgins būtent tas išlaidas, kurios e, yra reikalingos inovacijoms, e, e mokslo tyrimams ir plėtrai ir kitiems dalykams, kurie tikrai gali prisidėti prie tolesnio ekonomikos augimą. Iš biudžeto e, komiteto požiūrio taško žiūrint, e, pranešėjai atsižvelgė į bendrą siūlomą koncepciją, tačiau e, kalbant apie tam tikras investicijas, atsirado žodis suboptimal, ne visiškai optimalus veiksmai, bet mums labai svarbu, kad ta koncepcija netaptų non-optimal arba neoptimalių investicijų pagrindų remiama. Mes e, neturime užmerkti akis į kitas įmanomas finansavimo formas, bet turime e, sukurti naują e, rinkos rūšį ilgalaikiams investuotojams, kurie, e, kurie kol kas neinvestuoja šitose srityse. E, E, mes turime mąstyti apie papildomumo svarbą ir taip toliau, ir čia biudžeto komitetas yra pateikęs savo pasiūlymų. Taip pat norėčiau šiek tiek akcentuoti štai ką. Pranešmė labiau reikėtų telktis ties e, finansinių priemonių uh, intencija ar tikslais Iš tikrųjų, dabar nevyksta labai daug gerų investicijų dėl to, kad nėra prieigos prie kredito, e, yra ribojamas e, visuomeninis finansavimas. Ir e, papildomumo arba sverto efekto pasiekimas yra esmingai svarbus šitoje situacijoje ir tai svarbu suprasti ne tik tai trumpalaikėje, bet taip pat ir ilgesnė laikotarpio perspektyvoje. Taip pat labai svarbu, kad e, kai EITP e bus vertinama, komisija turės apsispręsti dėl ateities žingsnių. Turime galvoti, kaip toliau didinti investicijas į prioritetinius projektus. Mes siūlome, kad e, reikėtų galbūt apsvarstyti projektinių portfelių idėjos e, įgyvenimo galimybę ir e, pažvelgti į kai kuriuos kitus į ateitį e, orientuotus veiksmus. Kalbant apie investicijų krepšelį. Mes turime galvoti apie tam tikrą įrankių dėžutę, kur kai kurie projektai galėtų priklausomai nuo paramos lygio pasiremti vieno tipo parama, o kiti kitokiu finansinių priemonių krepšeliu. Ir pagaliau dėl sanglaudos. Apie tai kalbėjome jau, mes turime ginti sanglaudos fondų įtraukimą į šitą darbą nes gera e, infrastruktūra yra gera ne vien tik tai turtingesniems valstybėms narėms, bet ir sanglaudoms valstybėms narėms. Tad yra labai svarbu, kad juos parengtų labai geras paraiškas. Tame tarpe ir galvojant apie tai, kaip geriau panaudoti finansinės priemonės. Dėkui. Labai ačiū. Dabar išklausysime šešėlinių pranešėjų. Pradėsime nuo pono Kenčian iš e, pramonės komiteto. Ačiū, ponė pirmininkė. Tris minutės jums skirtos. Manau, kad svarbu paminėti porą dalykų. Pirmiausia, bendro pobūdžio pastaba dėl finansinių instrumentų, inovacinių finansinių instrumentų naudojimo. Mes tai turime užtikrinti, nesvarbu, kokia forma tai būtų, ar tai projektai, ar tai e, būtų specializuoti fondai, ar obligacijos. Uh, netgi jeigu mes nenumatysime tam tikros lenkščio, mes turime turėti garantiją, kad tai bus panaudota. Mes neturėtume iš anksto užblokuoti e, galimybės tai panaudoti. Mes turime įtraukti privatų sektorių, kad jie kartu su mumis dirbtų, e, išlaikyti pusiausvyrą ir e, užtikrinti, kad dirbtume pagal privat, privataus sektoriaus ir viešo sektoriaus partnerystės principą. Uh, Ir e, kalbant apie biudžetą telekomunikacijoms, manau, kad jis turėtų būti paliktas koks yra ir išnaudotas kiek įmanoma efektyviau, pabrėžiant inovatyvius finansinius instrumentus. Todėl yra svarbu atidėti dalį biudžeto tam tikslui. Na, O kalbant apie energetiką, manau, kad pažangiai tinklai yra tikrai labai verti dėmesio. O kalbant apie um, EITP e transporto srityje, uh, man, taip kaip kalbėjo pranešėjas apie um, greitkelius ir jūrų kelius, manau, kad mes turėtume uh, skatinti. Uh, Tuos projektus, kuriuos vykdo ne ES uh, valstybės narės, turime skatinti priekybą, tačiau turime nepamiršti, su kuo mes šnekame ir kas yra e, mūsų priekybos e, dėrybų partneris. Mes kalbame apie e, valdymą, mes turime sukurti platformą, kuri kuriai vadovautų koordinatoriai turintis tink, tinkamas galės atlikti šiems veiksmams. Užuot e, nagrinėdami tik vietinio ligmens klausimus, mes turime e, statyti, tiesti šios koridorius. Mes anksčiau koordinatorius dažnai keitėme, todėl jie negalėjo tinkamai atlikti šito darbo. Dėl Cezar mes e, e, turėtume jį finansuoti nedalyjant e, finansinių lėšų, nepriklausomai nuo to, apie kokią įrangą kalbėtume, ar apie stacionarį įrangą, arba mobilėją įrangą. Mes turime užtikrinti vieningą programavimą. Na ir galiausiai turime daugiau pagalvoti apie sąsajas. E, tai yra galutinės sąsajos, kurios užtikrina mūsų koridorių tinkamumą. Tai yra tie dideli veiksmai, kuriuos turime atlikti. O kalbant apie smulkesias investicijas, tai jos gali atlikti, padaryti didelę įtaką tam, kad būtų sukurti tinkami centrai. Ačiū. Ačiū. Tris minutės ponui Pirilo. Ačiū, ponė pirmininkė. Pakeitimai, kuriuos turėtume išsamei išanalizuoti, yra 7 straipsnio trečiosios dalies, tai yra projektų, bendro intereso projektų E, tinkamumas europinėms lėšoms gauti. Prisimenate, praėjusią savaitę pramonės e, komitete mes balsavome dėl pono Kampos pranešimo e, apie gairias skirtas energetikos infrastruktūrai. Tame pranešime buvo padarytas kompromisas dėl 15 straipsnio, kuris nustato kriterijus taikomus ir EITP. Kalbant, e, jis kalba apie projektų su, e, su bendru interesu finansavimą. Mes padarėme kompromisą, nes e, sąraše buvo ir CCS, tačiau um, yra padaryta politinė klaida, e, kodėl tai yra taikoma ir EITP. Iš tikrųjų, tai prieštarautų tam, ką mes pramonės e, komitete jau įtakojame ir ką parlamentas gali įtakoti. Nes e, balsuodami dėl kompromisinio susitarimo mes suteikėme įgaliojimus vykdyti trialogą. Uh, Manau, kad turėtume susitelkti ties um, tais projektais, kurie turi sinergijos potencialą. Mes turėtume sumažinti kofinansavimo dalis tiems veiksmams, kurie e, švelnina klimato kaitą arba e, mažina išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Na, o kalbant apie garantuoto finansavimo dalis, manau, kad tai galėtume panaudoti e, daugiau e, projektų finansuoti. Pavyzdžiui, e, vienu metu gali būti sumažintos dalys. Jeigu mes sumažiname dalį skirtą daugiamečiam daugiametiai finansiniai perspektyvai, mes tokiu būdu atimtume lėšas iš strateginių projektų. Uh, Buvo pateikta keletas pakeitimų, kuriais sakoma, kad turėtų būti finansavimas skiriamas tik iš finansinių instrumentų e, telekomunikacijoms. Jeigu mes tam pritarsime, tai reiškia, leisime tam sektoriui nuspręsti, ar jie norės investuoti tik tais remiantis investicijų graža. Ir tada tokiu atveju e, kalnų vietovėse, aukštumuose kaimo vietovos, vietovėse E, nėra jokio potencialo gauti investicijų gražą ir todėl šios vietovės nebus patrauklios telekomunikacijų projektams. Mes turėtume tai konstatuoti. E, reikia e, skirti tiesioginę subsidijas šioms vietovėms. Ačiū, ponia Pirilo. Dabar ponas Debek. Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjams už didelį atliktą darbą ir už pakeitimus norėčiau pakomentuoti. Daug pakeitimų buvo pateikta prieduose. Ir man susidarė įspūdis, kad nors susitarėme gražiuoju per daug nekeisti pakeitimų, visgi buvo pateikta virš šimto pakeitimų dėl priedų. Ir dabar tikrai e, bus sunku nuspręsti, kurie šitie projektai tinka e, yra padengiami transeuropinės strategi trans strategijos. Komisija turėtų e, pagal, e, turėtų skirti finansavimą priklausomai nuo to, kas pirmasis kreipiasi dėl to finansavimo. Na, kalbant apie finansavimo dalis, proporcijas, e, dėl jūrų uostų finansavimo, dėl inovacijų, naujų technolo, technolo, technologijų finansavimo. skirtingų transporto rūšių finansavimo. Aš manau, kad turėtume laikytis tos, paties, tos pačios krypties ir kiekvienai transporto rūšiai skirti tą pačią dalį, jas traktuoti vienodai. Toliau kalbant apie perkelimą iš sanglaudos fondo, manau, kad tai buvo geras komisijos pasiūlymas. Aš suprantu, kad sunku rasti gerą kompromisą. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį pranešėjų, pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų į tai, kad reikia ieškoti tikro kompromiso, o nesivelti į per didelės detalės, uh, jeigu kažkas kažko e, nepriklausant, kaž, e, kažkas nepriklausant iš šią instituciją kažko nesupranta. Aš manau, kad mes turime e, rasti tinkamą kompromisą, kur, kuriant EITP, nes mes turime pasiūsti tikrą signalą valstybėms narėms, kad šitas instrumentas yra instrumentas, kuriantis papildomą vertę ir pasitarnaus valstybėms narėms. Ačiū. Dabar ponas Kramas. Ačiū, noriu padėkoti pranešėjams. Tikrai yra sudėtinga, esant tokiam dideliam pakeitimų skaičiui, sustarti dėl kompromisų. Taigi, aš manau, kad tas mūsų pageidavimų sąrašas, negavus patikinimų dėl finansavimo iš valstybių narių, nieko vertas. Jeigu mes būtume susitarę dėl tam tikros privalomos finansavimo nuostatos, neturėtume dabar tiek daug projektų ir e, tiek daug prašymų papildomam finansavimui. Aš galiu paminėti tik 65 e, km Brennerio bazės e, tunelį, kurį siekiant užbaigti statyti reikia dar virš 20 km iškasti kalnų e, masyvose anga tai yra pakankamai abejotinas vertės projektas. Aš apie tai jau kalbėjau. Mes siekiame, kad ekologinių požiūrių projektai būtų tvarūs, taip pat, kad jie atneštų ekonominės naudos ir apskritai, kad būtų kūrimas naujos darbo vietos, mums svarbu, e, kad ne tik mašinos ir įrengimai 30 metų būtų naudojami įgyvenant projektus, tačiau taip pat ir žmonės samdomi. Puikiai žinote, kad Europos geležinkelių e, tinklai yra toli gražu negeriausios būklės šiuo metu, esama nemažai spragų, e, jungčių srityje ir būt siekiant užtikrinti gelžinkelinčių statybą reikia atitinkamus projektus finansuoti, pateikime atitinkamus pasiūlymus. Ajala Sender kalbėjo apie tai, kad triukšmas nekelia labai daug problemų. Manau, kad sutaupytume pinigų kovodami su triukšmu ten, kur jis atsiranda, nes dabar numatoma 10 milijardų eurų 10 metrų aukščio triukšmo mažinančių užtvarų e, statybai. E, noriu priminti, kad Berlyno siena buvo tik 3 metrų aukščio ir e, manau, kad investuodami į riedmenis, kurie keltų mažiau triukšmo, mes laimėtume daugiau laiko ir sunaudotume mažiau lėšų, kalbant apie priedus ir juose minimus projektus. Tai buvo padarytos atitinkamos išvados dėl geležinkelių projektų, dėl Reino, e, Maino ir Dunojaus kanalų savo laiku. Šis projektas buvo pavadintas Vokietijos transporto ministro didžiausia kvailystė nuo Babelio bokšto statybos laikų. Taigi, manau, kad E, reikia aiškiai pasakyti, kad 80 procentų laivybos vyksta Reino upė, todėl nereikia papildomų projektų Elbės arba Dunojaus upėse, nes šie projektai turėtų ekonominių ir ekologinių padarinių, kurie būtų neigiami. Aš manau, kad mes turėtume gausiai dėmesio skirti Europos sanglaudai, todėl turime finansuoti tarp valstybinius projektus, siekdami užpildyti tinkamas spragas. Ačiū ponui Fosteris teikiamas žodis. Poniai tiksliau. Ačiū pirmininkė, noriu perskaityti šešėlinio pranešėjo pono Zylės e, poziciją. Jis negali dalyvauti posėdį, už tai atsiprašau, noriu padėkoti bendrapranešėjams už atliktą darbą ir tikisi tolesnių diskusijų artimiausiomis savaitėmis siekiant bendrą sprendimą. Jis pareiškė savo paramą Europos infrastruktūros tinklų priemoniai, e, nes tai būtų naudinga siekiant užtikrinti geresnį savaikumą. Ponas Zylė pateikė tinkamus e, pakeitimus e, dėl prioritėtinių transporto koridorių projektų Jis mano, kad e, reiktų pritarti atitinkamiems asignavimams e, šiaurės ir pietų ašies e, koridoriams ir siekiant išvengti tolesnio transporto tinklų fragmentavimuose, kalbant apie 10 milijardų asignavimų ir vidurio laikotarpio peržiūros. Ponas Zylė mano, kad e, atitinkamų signavimų e, priskirimas atskiroms valstybėms narėms turi būti e, skirstamas atsižvelgiant į jų ypatingą padėtį, tačiau reikia, kad komisija centralizuotai valdytų šį procesą. Taip pat valstybės narės po vidurio laikotarpio peržiūros nesugebėjusios įsisavinti atitinkamų lėšų, turėtų gražinti juos į bendrai biudžetą, kad šiomis lėšomis būtų finansuojami kiti projektai iš sanglaudos fondo lėšų. <clears throat> Taip pat pana Žylė mano, kad uh, reikėtų vengti tokių uh, situacijų, kuomet e, pasiekus atitinkamai valstybei narį aukščiausio finansavimo e, tašką arba ribą, tolesnė projekto eiga joje būtų iššaldyta. Aš e, manau, pratesim pono Žylės mintį, kad dabartimis ekonominės sąlygomis reikėtų daugiausiai dėmesio skirti toms sritims, kuriam se būtų daugiausiai skatinamas ekonomikos augimas ir <clears throat> taip pat e, būtų e, šalinami įvairūs trūkdžiai tarp valstybinėms infrastruktūros projektams įgyvendinti. Todėl EITP e, nežinia, ar gyvendinus šią priemonę būtų galima pasiekti mano minėtų tikslų ir užtikrinti sąveiką su kitomis priemonėmis. Pabaigai noriu pasakyti, kad palankiai vertiname atitinkamas priemonės, kuriamis būtų EITP e, kontekste e, <clears throat> pagerinama, e, pagerinamas bendras ES viduje savaikumas ir tikiuosi tolesnių diskusijų. Ponui Turmės teikiamą žodį. Ačiū pirmininkė, aš trumpai pakalbėsiu apie kurios svarbiausius aspektus. Tarybos e, pastarą savaitę pateiktas biudžeto pasiūlymas švelniai tariant. E, aš laikau tai e, įžeidimu švelniai tariant ir taryba žodžiais bando siekti prietinės vertės Europos Sąjungos lygmenių, tai moksliniai tyrimai. Pavyzdžiui, yra sritis, kurioje būtų galima e, pasiekti daugiau prietinės vertės kitose sritise, kur prietinė vertė galima finansavimo sumažintas, tarpo žemės ūkėje ne. Parlamentas turi čia laikytis vieningos pozicijos ir uh, E, privalome užsitikrinti e, visapusišką pilną finansavimą EITP, nes 40 procentų apkarpimas, kuris siūlo pirmininkantis Kipras, tik tai sužlugdytų pridėtinę vertę Europos mastu. Energetikos srityje išvelgiu didelį poreikį investuoti į elektros infrastruktūrą ir nemanau, kad reikėtų tiek daug investuoti į dujų infra, infrastruktūrą. Mes patvirtinome apsirūpinimo dujomis, direk, apsirūpinimo dujomis saugumo direktyvą. Valstybės narės įpareigojamas pagal ją investuoti į vamzdynus, į dujotekius, atskirti nuosavybę ir tikrai netikėkite dujų pramonės atstovų tvirtinimais, kad ateityje dujų vartojimo apimtis markiai padidės, nes e, dėl atitinkamų pastatų renovacijų programų šildymų naudojimo dujų kiekis ateityje sumažės ir <clears throat> Manau, kad nereikia tiek investuoti į dujų infrastruktūrą, nes dujų turbinos ateitie nesisuks tiek ilgai. Mes turėtume e, investuoti į atsinaujinančius energijos šaltinius ir ypač elektros energijos gamybą. Taip pat reikia paminėti, kad elektros ir dujų e, verslas yra reglamentuojamas ir atitinkamos priežiūros institucijos susitarėme dėl tiekimo kainų. Aš manau, kad dabar siūloma priemonė E, numatant atitinkamas subsidijas, e, nėra tinkama. E, ta priemonė galėtų būti naudojama tik tai politiniais tikslais, pavyzdžiui, siekiant didesnės energetinės Baltijos šalių nepriklausomybės nuo Rusijos, kadangi komercinių požiūrių tie projektai nebus uh, gyvybingi, e, tačiau siekiant e, mano anksčiau minėtų tikslų e, reikėtų atitinkamas subsidijas nu, numatyti, dotacijas ir tačiau taikyti šią priemonę labai ribotai ir atkreipti dėmesį į kitų finansinių priemonių svarbą ir reikėtų pabandyti naudoti europinės lėšas kartu su privataus sektoriaus kapitalu, e, draudimo, investicijų fondų turimomis lėšomis. Šiuo metu kapitalas kelia pakankamai didelę grėsmę Portugalijoje, Ispanijoje, kitose šalise investuojant į e, Atsinaujinančius energijos šaltinius reikia mokėti pakankamai aukštas palūkanas už paskolas, tuo tarpu kitose srityse palūkanas yra mažesnės. Vis reikia iškoti sprendimų e, šių klausimų. Šiuo metu tos valstybės, kurios yra baudžiamos finansų e, rinkų dalyvių, atsiliks pakankamai smarkiai nuo kitų šalių, nes finansuoti energetikos modernizavimo projektus joms būtų labai E, brangu. Manau, kad reikėtų ieškoti atitinkamų šios problemos sprendimo, pirmininkė. Dėkoju. Dar 13 yra norinčių pasisakyti, pabandysiu perskaityti pavardės. Ir tada sąrašą jau baigsime. Anna Grandes, Liberazzaski, Vidal Quadras, Ertug, Vandalen, Prodi, Ticau, Galler, Correra Campos, Kaumatsalos. 14. Ancora? 14. Ar dar yra norinčių? Na gerai, tai 15. Tad jeigu norime palikti pranešėjams laiko sureaguoti, tai kiekvienam tenka po pusantos minutės ir būtina to laiko griežtai laikytis. Žodis e, poniai Del Castillo. Na, e, pirmiausia, e, šiame pranešime štai kokia problema iškyla. Nėra koordinavimo, kai kalbama apie e, viso paketo dalių suderinimą. Dabar mes vieną dieną svarstome atskirą pranešimą, kitą dieną ekon pranešimą, trečią dieną įvyksta trilogo posėdis. Ir čia pritrūksta koordinavimo. Man atrodo, kad reikėtų surenkti vieną bendrą diskusiją, tai prisidėtų prie geresnio koordinavimo. Noriu padėkoti pranešėjams, bet tai, ką aš akcentavau, yra tikrai esmingai svarbu. E, kalbant apie biudžetą, turime, būt, e, turime tvirtai ginti savo poziciją. Jeigu jau bus nukarpimai, jie turi būti proporcingi, atsižvelgiant į komisijos nustatytus principus. Jeigu bendrasis biudžetas mažinamas, tai tada e, apkarpimai turi proporcingai būti atlikinėjami pagal nustatytus principus. Toliau. Kalbant apie energetiką. Šiuo metu derimės remdamiesi projektais, e, kuriuos e, galima finansuoti per dotacijas ar e, naujoviškas priemonės be papildomų kriterijų. O šiandien po šio posėdžio mes balsuosime dėl telekomunikacijų tinklų. Ir mano frakcija būtent taip žiūrės į dėrybas, tolesnės dėrybas dėl EITP. Eh, het geleverde werk. Um, een paar punten. Ten eerste is natuurlijk bijzonder belangrijk dat de rapport. Elke Draui. Dėkuoju, panė pirmininkė, labai svarbu, kad pranešėjai, vertindami pateiktas pakeitimus, laikytųsi griežtų ir objektyvių kriterijų. E, Kai kalbame apie priedus, tai pagrindinis tikslas būtų mūsų išteklius kuo veiksmingiau panaudoti tam, kad galima būtų sukurti pridėtinę europinę vertę. Mums taip pat reikia nuoseklumo, kad e, tai, ką sprendžiame, dėrėtų su TNT direktyvos nuostatomis. E, dabar dėl biudžeto esame gavę pirmininkaujančio Kipro pasiūlymus. E, sutinku su visais, kurie išreiškė kritiką dėl šių pasiūlymų. E, nėra iš tikrųjų jokios prasmės sakyti e, labai gražių kalbų, kada nėra kuo pagrysti tas kalbas pinigais vis dar reikia mums e, tinkamai nusistatyti prioritetus, atsižvelgiant į biudžetą. Na, o kreipdamasis į komisiją pasakyčiau, kad e, komisijai siekiant galutinio rezultato reikia vis tik sąžiningai imti ir pasakyti, kurie iš pasiūlymų turėtų būti atmesti mes turime žinoti, e, kur Europa gali investuoti ir kur ji nori investuoti. Tad aš labai tikiuosi, kad komisija parengs strategiją savo santykiuose su taryba ir ją patiks kuo galima greičiau. Ponas Gros, ačiū ponė pirmininkė, noriu padėkoti kolegoms už pranešimo pristatymą dėl pirmikaujančių šalies pasiūlymo Tai yra vienintelė priemonė, kuria būtų galima skatinti ekonomikos augimą. Dabar jai numatomas mažesnis finansavimas. Manau, kad e, jeigu tokius pasiūlymus teikiame, tai negalime skūstis dėl to, kad piliečiai mumis vis mažiau pasitikė. Turime ne europinės struktūras, nes e, būtent ši priemonė buvo skirta ekonomikai skatinti e, e, ir ministrai, finansų ministrai būtų galėję nemažai naudos išgauti pritardami šiam projektui, taip pat ir savo šalims, tačiau praleido šią progą. Jeigu mes siekime pritraukti daugiau investuotojų, tai turime pateikti tokius projektus, kurie būtų pakankamai įtikinami, o nenuolat keičiami Šią priemonę galima įgyveninti tik visoms institucijoms kartu ir glaudžiai bendradarbiaujant. Kalbant apie sanglaudos fondus, nesvarbu, kas pasirašys po šiuo kompromisu, jis mums yra reikalingas tiek tarp dviejų mūsų komitetų, tiek kartu su regioninės plėtros komitetu. Mes turime daryti atitinkamą e, spaudimą ir orientuotis į pirminius projektų pasiūlymus. Kalbant apie EITP, turime atsižvelgti tuos aspektus, dėl kurių susitarė e, parlamentas, e, taryba ir komisija, jeigu norime išgelbėti šią priemonę skirtai. Kolegė Trautman dabar. Prašau. Ačiū, pana pirmininkė. Norėčiau grįžti prie dviejų svarbių aspektų. Vieną jau pabrėžė kiti kalbėtojai susiję su daugia šalio finansavimo sąsojomis, nors kaip įdėmėsi į 59 pakeitimą, kuriuo siūloma atsisakyti šio daugia šalio finansavimo, kolegos atkreipė dėmesį būtinybę išlaikyti tokią vieno finansavimo galimybę. Antras aspektas susijęs su 47 pakeitimu, kurio siūlome laikytis griežtesnės e, pozicijos dėl plačiajuošių interneto tinklų ir galimybės jų projektus finansuoti, kalbant apie šios tinklus. Manau, kad viena vertus e, e, pritarus atinkamams pasiūlymams būtų sudėtinga pritraukti investuotojus ir antra vertus kolega Taršenovskis savo pranešime jau minėjo, kad tokiu būdu mes e, apskaitai patektume į sudėtingą situaciją finansinę prasme. Norėčiau, kad komisija daugiau mums informacijos pateiktų apie Europos investicijų banką ir jo vaidmenį, e, finansuojant tokios, tokio pobūdžio projektus ir e, koks turėtų būti Europos investicijų banko vaidmuo e, šiame kontekste. Pons de Grandis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Laiko tikrai nėra pernelyg daug, tad aš apsiribosiu pakalbėdamas apie transportą. Kitas rytis paminėjo kiti prelegentai. Aš e, noriu prisidėti prie tos e, išsakytos kritikos e, pirmininkaujančio Kipro biudžeto pasiūlymo atžvilgių. Šią prasme atrodo, kad mes sapnuojame E, elgiamės visai nerealistiškai ir vargu, ar e, taip elgdamiesi galėsime pasiekti kokios nors pažangos. Dabar kalbant apie pranešėjų požiūrį, e, aš manau, kad jie savo rekomendacijose rėmėsi sveiku protu. Paminėčiau tris problemas. Visų pirma, tarpusavio saveikavimas ir suderinamumas, ypač geležinkeliuose. Mes turime, kad e, geležinkeliai e, sklandžiai veiktų e, ir skirtingose valstybėse narėse. Toliau, geležinkelio koridoriai. Mes įtraukime pasiūlymą išlaikyti pradinę sistemą, pradinį pirėnų koridorių E, mums atrodo, kad e, pasiektos pažangos čia neturėtume prarasti ir todėl turėtume užtikrinti ir adekvatų šiai sričiai. Na, o kalbant apie priedus, e, juos reikėtų analizuoti draugė su valstybėmis narėmis. Nesutikčiau su komisijos pasiūlymu spręsti šios dalykus deleguotų aktų dėka. Dėkuoju, ponas Liberatski. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti e, pranešėjams e, ir kitiems pasisakiusiems. Turime neužmiršti, kad EITP e, vis tik remiasi bendrijos metodu. O jeigu įtrauksime ir sanglaudos punktus, tai tada turėsime pridėtinę vertę, kurią kuria du aspektai. Mes neseniai diskutavome apie Europos renacionalizavimą. Kalbėjome apie geležinkelius, apie uostus, o dabar, jeigu eina kalba apie skiriamų lėšų apkarpimą, tai reiškia, kad mes pakertame savo patikimumą, e, kad mes nesuvokiame e, industrializacijos proceso svarbos, kadangi skiriame tam mažiau pinigų. Pritarčiau kolegai, kad e, šiame etape mes turime užtikrinti, kad e, bus išlaikytos tos pačios sumus, kokios egzistavo iki šiol. Panas Vidal Kvadras. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mm, paminėsiu tik tai tris dalykus susijusius su energetika. E, konceptualiai žiūrint, mes kalbame apie tam tikrą priemonę, kuri leistų sujungti Europą tarpusavyje. Kalbame apie tam tikras fizinės, fizinius veiksmus, e, kurie leistų e, sukurti jungtis tarp valstybių narių. Žinoma, eina kalba taip pat ir apie atsinaujančią energetiką ir taip toliau, bet čia mes susitelkėme ties infrastruktūrą, būtent čia. Būtent šiuos dalykus mes čia akcentuojame. Ir tai darydami mes turime e, eliminuoti tas energetikos salas, e, izoliuotas energetikos salas. E, kurios yra kai kuriuose valstybėse narėse, e, kurios e, neturi energetikos generavimo tvarių formų. Komisija tai taip pat akcentavo ir mums reikia sustelti ties tais projektais, kurie to ir siekia. Taip, e, čia tų vadinamųjų siaurųjų vietų pašalinimas yra labai svarbus dalykas, bet mes turime visų pirma užtikrinti, kad ta energija ten pateks Taigi, e, energijos tiekimas izoliuotams vietojams. E. Pranešėjas e, ponas Zekampas ieško geriausių būdų, kaip nustatyti kriterijus, kurie leistų apsispręsti, kurie iš projektų yra bendros svarbos projektai ir tada ieškoti naujoviškų finansavimo metodų tokiems projektams. Aš e, manau, kad e, e, nors pirmame pranešime visus būkštojimus ir išsklaidėme, tai galime tą patį pasakyti apie antrąjį projektą. Jokiais būdais neturime pamesti iš akių pagrindinių esminių dalykų, kurie egzistuoja jau dabar e, esančiame reglamente. E. Aš ir tik ačiū, pana pirmininkė, mėly kolegos, noriu pirmiausia padėkoti pranešėjams EITP tema. Jie pabrėžia svarbius aspektus, pavyzdžiui, jungčių, klausimą transporto jungčių, pat būtinybę finansuoti ir skatinti naujų technologijų taikymą bei įtraukti vietos ir regionų lygmenį įgyvendinamus projektus. Tai atitinka ir transeuropinių tinklų gairių dokumentą, kurį parengėme, taip pat teigiamai vertino jūrų magistralių koncepcija, kuri buvo parengta. Tai taip pat labai svarbus aspektas, noriu paminėti dar porą svarbių klausimų. Pirmiausia, geležinkelio keliamas triukšmas, apie jį buvo kalbėta. Iš tiesų, čia būtų galima išvelgti didelę europinę pridėtinę vertę, tačiau paklauskime savęs, kokios naudos turėsime iš to, jeigu daug finansinių lėšų skirsime plataus e, masto įvairiems projektams, jeigu jie negalės būti įgyvendinami valstybėse narėse dėl įvairių apribojimų ir draudimų susijusių su keliamu triukšmu, pavyzdžiui, naktinių skrydžių arba naktinių pervežimų draudimo. Taigi aš šią srityje prašyčiau abiejų pranešėjų dar kartą susėsti ir e, apsvarstyti ginčinius klausimus, kalbant apie vidaus laivybą tai reikia atsižvelgti ir su jie susijusius problemas. Tikiuosi, apie tai galėsime pakalbėti vėliau. Ponas Vandalin dabar. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter. Ponas Vandalin. Dėkuoju, panė pirminkė. Nemažai e, kolegų čia skundėsi tarybą, bet gal pirmiausia turėtume pažvelgti į save. Patiekėme didžiulį skaičių pakeitimų ir tarsi esame nusisatę prieš susitarimą. Tai trukdys mums dėrybas su valstybėmis narėmis. Taigi, prieš kritikuodami tarybą, pirmiausia, pažvelkime į kaip elgiamės mes patys. Dar vienas dalykas. Buvau nustebęs, e, ponė pirmininkė, e, girdėdamas e, vokiečių žaliųjų pasiūlymą kad reikia skatinti e, jūrų greitkelius, e, bet e, kritikuojant Reino ir Maino bei Dunojaus kanalo projektą. Aš norėčiau paraginti visus kolegas atmesti tokius pakeitimus. Ponas Parodė. Aš sutinku su tuo sąrašu, e, kuris pateiktas dėl e, kelių, sausumos, jūros, geležinkelių projektų. Tik tais galbūt reiktų šiek tiek kai ką pakeisti e, tuose reglamentuose, kuri, kurie, kuriuose reglamentuojamas transportas. Kalbant apie Cezar ir reiktų papildyti ir e, dujų projektus, ir internetinės e, erdvės saugumo projektus. Mes kalbame apie infrastruktūrą, kuri skirta tik Europai ir mes turėtume pasistengti kiek įmanoma greičiau e, juos įgyvendinti. Dar ir dėl to, kad išgyvename krizę, turime juos įgyvendinti kuo greičiau. Turime tęsti savo darbus. Ir mes toliau turime kovoti už euroobligacijas ir galbūt tada, kai um, ta infrastruktūra bus baigta, galima bus ją privatizuoti. Taigi mes iš esmės tarytum rotuosime investicijas. Aš tik ką lankiausi Kinijoje ir man didelį įspūdį padarė tai, kiek jie stengiasi. Um, kurti savo infrastruktūrą, kaip greitai tai daro. Mes turime suprasti, kad pasaulis pasikeitė ir keičiasi ir mes turime tai suvokti ir pradėti kontroliuoti situaciją. Ačiū. Pone Čikiau. Europos Sąjungai labai svarbu energetikos, transporto ryšių infrastruktūra struktūra. Taigi EITP yra labai svarbi priemonė, negalima mažinti jai numatyto finansavimo, ypač siekiant įgyveninti taip pat ir skaitmeninę darbo tvarkę. Laikausi nuomonės, kad svarbu infrastruktūros ir e, transporto srityje, mažinti atotrukį tarp valstybių narių, būtina investuoti į transporto infrastruktūros projektus tose šalise, kurios 2004 gegužės pirmą ir vėliau įstojo į Europos Sąjungą, todėl Sąjungos fondų lėšas svarbu tinkamai panaudoti e, pagal atitinkamą paskirstimo formulę valstybėms narėms, tai yra tie 10 milijardų eurų sąjungos fondų lėšų. Kalbant apie finansavimo priemonės, reikia pasirinkti projektus ne tik pagal atskirius sektorius, tačiau taip pat ir atsižvelgiant į, ir į teritorinius. Ypatumus dėl dešimtojo koridoriaus pritariu pasiūlymui plėtoti Reino e, Maino ir Dinojaus kanalą. Taip pat e, noriu pasakyti, kad Rumunijoje atitinkamas e, susiekimo projektas geležinkelio taip pat turėtų prioritetinė tvarka finansuojamas, kalbant apie greitaigio traukinio projekto finansavimo tarp Konstancijos, Bukarešto ir Račio yra atitinkama, atitinkamas poveikio įvertinimus patiktas ir aš jam pritariu, pons Galerius. Tik džiaugiuosi, kad kolegos kalbėjo apie triukšmo keliamą problemą. Manau, e, kad mums yra labai svarbu užsitikrinti piliečių pritarimą ir paramą mūsų vykdomai politikai Ir e, todėl mes turėtume numatyti galimybę, kaip ir siūlo komisija, finansuoti atitinkamus veiksmus susijusius su riedmenų modernizavimu, siekiant sumažinti geležinkelio keliamą triukšmą. Manau, kad visoje Europoje, turėdami geresnius riedmenis, mažintume triukšmą Ir jeigu kada nors esate nakvoję šalia geležinkelio, tai puikiai suprantate, apie ką kalbu, nes traukiniams naktimis nedraudžiama važinėti priešingai nei e, yra lėktuvų skrydžių naktinio draudimo atvejais, tai yra tikrai neįmanoma miegoti paprasčiausiai. Tik prašau, kad nebūtų išbraukiamas šis pasiūlymas dėl triukšmo mažinimo. Korera de Campos. Ačiū, pirmininkė. Porą trumpų minčių išsakyti norėčiau. Noriu padėkoti pranešėjams už jų atvirumą, už lankstumą, kurį parodė šiuose pasiūlymuose. Antra, norėčiau pakalbėti apie e, teisės aktų nuoseklumą, kaip minėjo ponas Kvadras. Mes negalime pritaikyti vienų kriterijų vieniems e, dalykams, o kitiems pritaikyti kitus. E, penktas straipsnis yra to, to blogasis pavyzdys, tai yra naujų prioritetų sukūrimas, kai yra pateikiami pasiūlymai tarytum kriterijus, e, kas, pirmas tas, kas pirmesnis, tas kudresnis būtų pats tinkamiausias. Aš pateikiau e, pakeitimus dėl išteklių skirstimo patobulinimo. Pono Kastilijos argumentas taip pat vertas dėmesio, kalbant apie išteklių paskirstimo dalis. Galiausiai, jeigu biudžetas, jeigu e, e ITP biudžetas bus sumažintas, tai viskas turi būti mažinama proporcingai. Tačiau mes kaip parlamentas turime laikytis savo pozicijos ir kovoti už tą biudžetą, kuris mūsų nuomonė yra reikalingas. Ačiū. Ponas Komansačius. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikiuosi, kad sugebėsiu tinkamai pristatyti savo poziciją penkiais aspektais, pritarėme EITP projektui, tai yra svarbi priemonė visai Europai, tačiau dar turėsime nemažai padiskutuoti iki balsavimo, kalbant apie e, siūlomus biudžeto apkarpimus, jie mums Europos parlamentui nėra priimtini. toks finansavimo ribojimas e, sužlugdytų mūsų mėginimus sustiprinti Europos e, transporto, energetikos ir ryšių tinklus. Europos parlamentas čia turi siekti apginti savo reputaciją, jeigu bus sumažinti biudžeto asignavimai, tai tie mažinimai turi būti vykdomi protingai. Tačiau kolegos minėjo, kad mes dar šios kovos nepralaimėjome, reikia toliau kantriai kovoti, kad neprarastume visko, e, ko mums reikia, siekiant toliau plėtoti transporto, transporto infrastruktūrą Europos Sąjungoje. Aš taip pat pasisakau už tolesnę paramą jūrų greitkeliams, kolegos taip pat apie tai kalbėjo, minėdami būtinybę padidinti finansavimo apimtis nuo 20 iki 30 procentų. Kalbant apie 10 milijardų eurų sanglaudos fondo lėšų, EITP priemonės negalime naudoti vietoj sanglaudos fondų lėšų, nes nuo to nukentėtų sanglaus fondo parama gaunančios šalis, taigi čia reikia ieškoti visiems tinkamo kompromisinio sprendimo. Aš dabar Pruščetkinė Harina. Za práci na tomhle kompleksinį temą. Labai ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjams už šitą, uh, eh, už pasisakymą, pasakymus. Porą komentarų dėl sanglaudos fondo. Aš manau, kad labai svarbu rasti tinkamą kompromisą šioje srityje. Uh, išlaikant nacionaliniams e, projektams skirtas lėšas ir taip pat atrenkant gerus projektus, kurie yra neparemti konkurencija tarp valstybių narių. Antra, Aš manau, kad yra labai svarbu išlaikyti galimybę suteikti dotacijas, nes ne visada galima jas pakeisti kitais instrumentais. Ačiū. Adesso noi abbiamo la komisione. Eh, noi ringraziamo la komisione. Dabar norime padėkoti komisijai už tai, kad jie e, čia atvyko, kad jų yra čia tiek daug. Norėčiau Jums priminti, kad laiko liko labai nedaug, tad e, prašyčiau kalbėti po porą minučių, gal šiek tiek daugiau, bes, bet turime dar palikti laiko ir pranešėjams. Labai ačiū. Aš visgi ilgiau pakalbėsiu, nes aš noriu pakalbėti apie horizontalėje dalį ir apie transporto dalį. Ir labai daug pakeitimų buvo padaryta dėl transporto dalies. Ir paskui trumpai pakalbėsiu apie IRT ir apie energetiką. Pirmiausia, noriu padėkoti parlamentarams už e, tai, kad išsakė labai rimtą paramą EITP e, priemoniai. Žinome, kad šita diskusija vyksta pirmininkaujant Kiprui ir žinome, kad komisija nepritarė e, paskutiniam dėrybiniam paketui, nes e, manome, kad šita biudžeto dalis nesukurtų papildomos vertėjas. Taip pat labai svarbu e, tinkamai mobilizuoti suinteresuotas pusės šiame, šiame instrumente. Dabar turime apie 600 suinteresuotų pusių, tarp jų yra daug parlamentarų ir pramonės atstovų, kurie pasi, pasisakė už tai, jog AITP liktų kaip pagrindinis instrumentas užtikrinant mūsų ekonomikos konkurenciją proporcingumą. Kalbant apie horizontaliuosius komentarus, mes labai sveikiname visus, mes džiaugiamės pakeitimais dėl sinergijos, tačiau tai turėtų būti taikoma tik tais sektoriams, sektoriniams gairiams, tai labai svarbu energetikos projektams. Taip pat yra pateikta rimtų pakeitimų dėl e, to, jog e, PVM turėtų būti priskiriamas kompensuotoms išlaidoms, kai yra perkama e, žemė. Labai svarbu paanalizuoti, ar galima būtų tai finansuoti iš dalies, kuri perkelta iš sanglaudos fondos, fondo. Taip pat norėčiau pakomentuoti kai ką dėl transporto. Aš raginu komitetus susirasti kompromisą dėl 10 milijardų perkelimo iš sanglaudos fondo, kad galima tai būtų panaudoti EITP e rėmuose, nes e, tai iš tiesų E, padėtų ir e, sanglaudos fondo naudos gavėjams valstybėms, tačiau taip pat padėtų e, užtikrinti, jog tie pinigai būtų investuoti į transporto projektus ir būtų konkurencingi tie projektai. Taip pat noriu pasakyti, kad mums reikia išlaikyti sąsą tarp AITP ir biudžeto. Mes turime paklaus, e, palaukti, kokios bus Europos e, vadovų tarybos išvados ir paskui tai bus aptarta parlamente. Tačiau labai svarbu, kad mes neprarastume e, savo pagrindinio dėmesio. Daugelis pakeitimų, nors ir naudingi, visgi išplečia e, kompensuojamumo, e, tinkamų kompensuoti išlaidų e, tai, tai, taikymo sritį. Todėl mes turėtume labiau koncentruotis, ieškoti siauresnių pasiūlymų, kurie iš tikrųjų atitiktų pasiūlyto biudžeto tikslą. Dar porą trumpų minčių. Uh, Mes toliau rekomenduojame e, susitelkti ties pagrindiniais tinklais. Yra tokių pakeitimų, kurie e, siūlo išplėsti taikymo sritį e, į platesnį tinklą. Kai kurie pakeitimai apsiribu, susiję su tarp valstybiniais projektais. Manau, kad šitie pakeitimai taip pat gali būti integruoti į šitą tekstą galiausiai, tačiau visgi mūsų finansavimas yra ribojamas ribotas ir mes turime visgi sukurti papildomą vertę per mūsų pagrindinį e, tinklą. Kalbant apie e, trikdžių e, pašalinimą, manome, kad tai taip pat reikia labai pabrėžti. Dabar šiek tiek apie triukšmą ir apie mobilę įrangą. Komisija pritarė tiems, kurie ketina, jog, kurie norėtų, jog būtų finansuota į įrangą mažinančią triukšmą ir taip pat į mobilę įrangą, nes manoma, kad infrastruktūrą e, galima būtų geriau panaudoti pantobulinus e, riedmenis. Ir e, tai galima padaryti ir iš privačių lėšų, tačiau tikrai ne viską, ypač kalbant apie Cezar. Todėl norėtume, jog išlaikyt, būtų išlaikyta galimybė finansuoti ir mobilėją įrangą. Kalbant apie pirmojo priedo pakeitimus, tų pakeitimų buvo daug ir aš manau, kad nariai norėjo pasakyti, jog reikia atsižvelgti į kelis principus. Vienas iš jų yra kad projektai turi atitikti numatytą e, finansinę perspektyvą ir kad tie projektai turi būti įgyvendinti iki 2020 metų. Perduosiu žodį kolegai. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Aš tikiuosi, kad nesusidarys tokia situacija kaip su energetikos ir komunikacijų e, paketu, kalbant apie laiką. Mums liko tik viena minutė. Uh, Na, tra, apie transportą kalbėjote 5,5 minutės, taigi dabar kitas kolega tikiuosi trumpiau pašnekės. Ačiū pirmininkė, aš apsiribosiu dviem mintimis. Pirmiausia, aš ne, esu už tuos pakeitimus, kurie e, įsakyti dėl IRT dalies mes sutinkame su tais parlamento pakeitimais, kad finansų instrumentai turėtų pirmiausia naudoti, pan, būti panaudoti infrastruktūrai, nes ten bus pirmiausia sukurta papildoma vertė ir geriausiai bus gauta didžiausia investicijų graža. E, taip pat svarbu čia įtraukti ir Europos investicijų banką. Ir mes manome, kad jam tarpininkaujant mes galėtume užtikrinti, jog vienas investuotas euras Europos lygmenių galėtų duoti e, nuo 5 iki 10 galėtų pritraukti nuo 5 iki 10 eurų iš privataus sektoriaus. Kalbant apie uh, e, tankiai e, apgyvendintas vietas CEF EIT e pačiai netlieka vaidmens, o e, jeigu vietovės yra netaip tankiai apgyvendintos, tai tada šitas projektas gali tikrai pasitarnauti. O kalbant apie greitaigės transporto priemonių, greitaigės tinklus, tai mes galime investuoti į tinklus, e, kurie yra labai pajėgus, tačiau žinome, kad dar labai daug ką reikia padaryti, norint užtikrinti, kad e, tai taptų mūsų darbo tvarkės tikslais. Na ir galiausiai, e, jeigu pakelsime kartelę per, aukšti, per aukštai, tai gali būti, jog tie projektai taps nepakankamai komerciškai patrauklus. Komisione, adesso... Dėkojame komisijos atstovams. Dar jums 50 sekundžių suteiksiu žodį. Ačiū labai. Noriu trumpai į du aspektus susijusius energetiką atkreipti dėmesį. Būtina užtikrinti atitinkamą teisinė e, sąveika tarp sektorinių gairių ir EITP, susitelkiant ties tam tikrais prioritetiniais projektais ir nebandyti per e IETP finansuoti kitų projektų. Kalbant apie dotacijas, e, energetikos srityje bus trys blokai arba grupės energetinių projektų. Dėl, pirmųjų, dėl pirmosios grupės projektų jie bus stiprus ir nekils problemų dėl jų finansavimo. Antra projektų grupė susidurs su tam tikromis problemomis, kalbant apie ilgalaikį finansavimą, todėl finansinėms priemonėms čia atiteks svarbus vaidmo mūsų vertinimu. Maždaug 10-15 e, procentų EITP lėšų bus galima panaudoti. Trečioji projektų e, grupė galėtų būti naudinga visuomeniai arba kaiminėms šalims, tačiau komercinių požiūrių e, e, tai nebūtų gyvybingi projektai ir bankai nesuteiks jiems atitinkamą finansavimą, turiuomenyje energetinės izolacijos e, panaiginimo, panaiginimo projektai, e, apsirūpinimo energijos ištekliais projektai, taip pat jėgainių statyba atvirose atviroje jūroje, todėl reikės čia atitinkamų dotacijų šiems projektams įgyveninti. Poniai Ajala Sander dviems minutėms suteiksime dabar žodį. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems kolegoms už jų mintis, pasiūlymus, ne vien tik <clears throat> už pateiktus pakeitimus tačiau taip pat ir už jų paaiškinimą, pristatymą. Jau buvo minėta, kad e, kai kuriais atvejais bandysime pasiekti kompromisų dėl kai kurių pakeitimų, kad jie būtų patvirtinti kuo didesnė dauguma. Antra, kalbant apie turinio aspektus, noriu paminėti, kad labai atidžiai klausiausi kolegų minčių, galbūt išskyrus kai kuriuos konkrečius aspektus, pozicijos nėra taip smarkiai nutolusios viena nuo kitos, kad kalbant apie triukšmo mažinimą, galbūt e, kada nors turėsime ir e, tiesioginės investicijas numatyti į geležinkelio įmonių riedmenis. Arba galėtume, pavyzdžiui, numatyti e, tam tikrą paramą subsidijas pervežimo įmonėms, jeigu jos įsigytų elektravaromas transporto priemonės. Taigi aš suprantu kolegų mintis, tačiau būtent kreipti dėmesį, kad e, šie pakeitimai susijęs su infrastruktūros projektais. Jeigu taryba neprieštarautų tai manau, kad kolegos galbūt galėtų iš pradžių pasikonsultuoti su savo šalių vyriausybėmis tam, kad nebūtų mažinamas finansavimas transeuropiniams transporto tinklams, taip kaip dabar siūlo e, taryba. Tokiu būdu mes galėtume daugiau paramos e, teikti ir riedmenų modernizavimui. Pritariu e, kolegai Degrandės apie dėl jo minčių apie Pirėnų transporto koridorių. Aš manau, kad e, mes sugebėsime užsitikrinti paramą tolesniam šio projekto įgyvendinimui. Pone Del Kastijo, puikiai suprantu jūsų mintis, energetika nėra mano mėgstamiausias rytis, tačiau jūsų poziciją aš suprantu. Parlamentas tuo tarpu turi uh, įgaliojimus dėrėtis tik dėl viso pasiūlymo paketo, nenumatant jokių išimčių. Tai pasakytina taip pat ir apie šią finansinę priemonę. Aš tikiuosi, kad ta informacija buvo tik tai neformali, o ne, neoficiali ponas reikėjo. Pirmiausiai norėčiau padėkoti visiems kolegoms už jų e, mintis, <clears throat> taip pat ir tiems, kurie šiandien nedalyvavo diskusijo, diskusijose, nes e, parlamentas sulaukė pakankamai daug dėmesio. Noriu atkreipti dėmesį į du dalykus. Pirmiausiai, ne vienas kolega neteigė, kad pritarė e, tarybos pozicijai, kai kurie netgi įvertino tą poziciją kaip įžeidimą, taigi dar kartą gal daryti išvadą, kad e, tarybos pasiūlymas yra ne tik, kad neprimtinas, bet net ir nesvarstytinas. Ir manau, kad e, galbūt reikėtų pasirinkti kitą požiūrį pagal atskirą šalis ir pagal joms jų atitinkamą patiriamą poveikį turėtume susitelkti ties paprastų teisės aktų suprantamų, kurį būtų galima greitai ir veiksmingai įgyvendinti. Taip pat turėtume susitelkti ties koridoriais ir neišplėsti taikymo srities iki begalybės. Turėtume apsiriboti geografiniu požiūriu ir svarbiausiomis mums rūpimomis sritimis, trikdžių šalinimu ir būtinybę kurti pridėtinę europinę vertę. Manau, kad būtina visiems pasistengti, kad pasiektume kompromisu, kad šis projektas e, taptų e, suprantamu e, ir veiksmingu. Kolegė Valian, ačiū pirmininkė, ačiū kolegoms, išklausėme daug vertingų minčių, susidarė įspūdis, kad e, visi siekiame panašių tikslų, kad pasiūlymas būtų pakankamai e, geras, kad visose sektoriuose Europos infrastruktūra vystytųsi teigiamą linkmę. Turime nepamiršti, kad parlamentas turi laikytis nuseklios pozicijos ir galiu patikinti kolegas Korėje Dekampos taip pat, kad mes tokios nuseklios pozicijos laikysimės. Noriu e, pasakyti, kad e, komisijos adresu, kad parlamentas niekuomet e, nesinaudoja galinėmis durimis, visuomet stengdamasis patvirtinti teisės aktus, naudojasi pagrindini, pagrindiniu įėjimu. Kalbant apie 2,7 milijardus, 9 milijardus infra, energetikos infrastruktūros projektams, jeigu mes tik tai tiek lėšų numatysime, tai niekuomet nepasieksime tų 200 milijardų eurų, kurie komisijos teigimu bus skiriami EITP. Ačiū kolega Valian, dabar kolega Simpson kalbės. Dėkoju, pirmininkė, visų pirma labai e, nu, jums esame dėkingi, kad priemėte mus į šį bendrą posėdį. E, šiandieną. E, mes tikrai lauksime kito bendro posėdžio, kur jūsų komitetas viešės pas mus. E, posėdis įvyks e, lakryčio 27 dieną. Tada balsuosime. Aš noriu priminti transporto komiteto nariams, kad mums dabar jau reiškia, reikia pereiti į kitą posėdžių salę ASP 3G2. Ir dar kartą dėkoju už jūsų svetingumą. Pirmininkė, na, o e, pramonės komiteto narių e, maloniai prašau pasilikti šioje posėdžių salėje, nes mums reikės balsuoti, o tiems, e, kuriems reikia išeiti, siūlau tai padaryti kuo galima greičiau.